Inta ir Peš komitetai nusprendė pradėti darybas po e, pirmojo svarstymo, remiantis 69D darbo taisyklių e, taisykle. Mūsų parlamento pozicija dėl pirmojo svarstymo yra šių darybų pagrindas ir e, ši